55 pakeitimas buvo atmestas. Keturiasdešimt trečias pakeitimas buvo atmestas. 56 pakeitimas buvo atmestas. Emenda 57 rejeitada. 57 pakeitimas buvo atmestas. 44 pakeitimas buvo atmestas. 29 pakeitimas buvo atmestas. Aštuoniasdešimtas pakeitimas buvo atmestas. Penkiasdešimt aštuntas pakeitimas buvo priimtas. 13 pakeitimas buvo atmestas. Keturiasdešimt devintas pakeitimas buvo priimtas. Penkiasdešimt devintas pakeitimas buvo atmestas. 60 pakeitimas buvo atmestas. Penkioliktas pakeitimas buvo atmestas. Septynioliktas pakeitimas, pirma dalis, buvo priimtas. 17 pakeitimas antra dalis buvo priimta. Trečias pakeitimas buvo atmestas. Trisdešimt antras pakeitimas buvo atmestas. 61 pakeitimas buvo atmestas. Tokie buvo rezultatai balsavimo dėl pirmos dalies pakeitimų dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos. Noriu dabar visus informuoti, kad balsavimo rezultatai dėl šio bendro pasiūlymo, dėl rezoliucijos pakeitimo antro, dėl antro paketo balsavimo rezultatai bus paskelbti 20 val. 30 minučių, pusę devynių šį vakarą. Kadangi dar balsavimo rezultatai yra skaičiuojami, jie bus paskelbti pusę devynių šį vakarą. Tai yra antras pakeitimų paketas. pristatėme jum rezultatus, kuriuos turėjome e, šiai akimirkai ir dabar perėsime prie balsavimo dėl trečio pakeitimų paketo, dėl bendro pasiūlymo, dėl rezoliucijos, dėl suderintų ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais. Kaip žinote, Balsavimo procedūra bus tokia pati, kaip kad buvo ir per e, pirmą ir antrą balsavimo etapą. Šis balsavimas truks iki šeštos vakaro ir dabar jau galima balsuoti. Bus balsuojama iki 18 valandos. balsavimo dėl pakeitimų trečio paketo, dėl kurio bus balsuojama dabar, rezultatai bus paskelbti e, šį vakarą 22.50. Taigi dėl antro balsav, pakeitimų um, paketo balsavimo rezultatai bus paskelbti 20 val. 30 min. o trečio um, pakeitimų paketo balsavimo rezultatai bus paskelbti 22 val. 50 min. Dabar prašome balsuoti ir posėdis nutraukiamas.